Witam. Tęsame posėdį, sveiki visi, sveikinu mūsų svečią komisijos narį. Ankstesnio posėdžio protokolas ir priimti tekstai yra paskelbti. Ar būtų kokių pastabų dėl protokolo? Ne, nematau. Tuomet informuoju, kad ankstesnio posėdžio protokolas yra patvirtintas. Iš tarybos